projekto, kurį perengė Užsienio reikalų komitetas ir rezoliucija skirta prastėjančiai humanitarniai padėčiai Šri Lankoje. Taigi, kol kas laukiame, kol į savo vietą atsisės kompetitinga komisarė. Na ir dabar galime pradėti mūsų diskusijas, suteikdami žodį Užsienio reikalų komiteto atstoviai, poniai Isler Began, kuri pasisakys keturias minutės. Prašau. Oui, monsieur le président. Euh... Ačiū. Pone pirmininkė, pone komisarė, brangus kolegos. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už tai, kad mes vadovaujamės darbo tvarkos taisyklių 91 straipsnių ir pateiksime skubos tvarką mūsų rezoliuciją. Per praėjusią pra... plenarnę sesiją mes esame pateikę skubos tvarką rezoliuciją dėl padėties Šrilankoje. Ir jaučiu nepaprastą dėkingumą, kad šį vakarą galime padiskutuoti dar sėki šią temą ir kad jūs atvykote, ponė komisarė, ir prisijungsite prie mūsų diskusijos. Pone komisarė, laikas vėlyvas, tačiau man atrodo, kad būtina išsiųsti politinį signalą ir jūs tą padarysite Šrilankos vyriausybei, o taip pat ir Tamil Elamo išsilaisvinimo tigrams. Mes žinome, kad situacija kasdien blogėja. Nuolat išklausome baisių liudininkų pasakojimų apie tai, kas, kas darosi mūšio zonoje tarp išsilaisvinimo tigrų ir vyriausybės pajėgų. Civiliai atsiduria mūšio zonoje ir ypatingai svarbu išgelbėti tuos civilius, kurie patenka tarp abiejų stovyklų. Evakuacija vyksta vandens keliu, bet kyla klausimas, o kurgi juos evakuoti, kur jie evakuojami. Aš nesu girdėjus apie geras galimybės. Žinau, kad yra tokių, kurie gimė pabėgėlių stovykloje ir dabar atsidūrė Europoje, bet e, jeigu mes kalbame apie civilių perkelimą į pabėgėlių stovyklas, tai nėra tinkamas sprendimas. Mes reikalaujame štai ko, mes reikalaujame ugnies nutraukimo tam, kad civiliams nekiltų tokia baisi grėsmė, kad jie nesumokėtų savo gyvybėmis už uh, kova tarp vyriausybės atstovų ir sukilėlių. Mes matome, kad nevyriausybinės organizacijos norėtų kaip nors prisidėti prie konflikto sprendimo ir mes norėtumėm, kad į minėtą regioną būtų siunčiami medikamentai, maisto produktai ir tą aš sakau savo frakcijos vardu. Nes žaliųjų iniciatyva ir pateikėme prašymą šį klausimą nagrinėti skubos tvarka. Mes reikalaujame į šią temą pasižiūrėti rimtai. Į ją pažiūrėti rimtai turi mūsų kolegos, kurie siekia įvairiausių interesų Šrilankoje. Ne viena frakcija reikalavo kalbėti apie Šrilanką, bet iki šiol nesusidarė galimybės to daryti dėl išsiskiriančių interesų. Tačiau dabar matome, kad nuo praėjusio šimtmečio, devintojo dešimtmečio situacija nuolat blogėjo. Pone komisarė, jums leidus norėčiau užduoti tokį klausimą. Europos Sąjunga atrodo galėtų būti ta šalis, kuri gali pasiūlyti konflikto sprendimą. Ar nederėtų Europos Sąjungoje sukurti atitinkamos struktūros, kuri siektų konflikto sprendimo. Juk matome, kad problemos sprendimo ieškoti reikia ne tik tai kažkokioj vienoj stovykloj, Labai svarbu, kad ES būtų matoma ir kad jie išsiųstų labai stiprią žinią Šrilankai. Ačiū. Bem, duas boas-vindas à Sra. Comissária Benita Ferrer Waldner e dou-lhe a palavra para. Ačiū. Dabar žodis komisariai Ferrero Waldner. Gerbiama ponia Islabiga, iš tiesų e, Europos komisija ir aš asmeniškai labai atidžiai sekame pokyčius Šrilankoje. Ir turiu pasakyti, kad mums labai rūpi dabartinė situacija ir tos tragiškos humanitarnės pasiekmes, kurias atnešė konfliktas. Tai buvo išreikšta ir Europos vadovų e, taryboje. Ir tas pareiškimas buvo išplatintas ir vietoje, Šrilankoje, 3 vasario. Mes iš tiesų labai susirūpinę dėl tūkstančių viduje perkeltųjų asmenų, kurie dabar yra tiesiog kaip spastose atsidūrę šiaurinėje Šrilankos dalyje. Manau, kad čia nėra vien krizė, tai yra ir humanitarinė katastrofa mums buvo patvirtinta iš daugybės nepriklausomų šaltinių, įskaitant ir jungtinių tautų ir kitų tarpinių organizacijų, kad situacija yra labai bloga. Vyriausybės pareiškimas atidaryti du evakuavimo marš, maršrutus e, šiaurėje ir pietuose yra pozityvus žingsnis, tačiau mes norime, kaip šis darbas bus praktiškai gyvendintas. Mes paraginama visas šalis, išlaisvinimo tamilų tigrus, kitas e, karinės paėgas ir Šrilankos valdžios institucijas apginti civilius gyventojus, gyventojus, nes tai yra reikalaujama ir pagal tarptautinę humanitarinę teisę, ir leisti jiems saugiai ir laisvai pasitraukti iš konflikto zonos. Taip pat LTT ir Šilankos armija yra atsakinga už tą dramatišką civilių aukų skaičiaus padidėjimą pastaraisiais mėnesiais. Manau, kad būtina skubiai imtis veiksmų, kad galėtum išgelbėti gyvybės Šrilankoje. Tai buvo patvirtinta ir jungtinių tautų sekretoriaus John Holmes, kuris atkreipė dėmesį į tą didžiulį aukų skaičių ir į ICRC. Komisija yra įsitikinusi, kad krizės pasiekmes turės labai ilgą poveikį Europos Šrilankos vienybė ir taikos procesui. Ir mes remiame e, sero Džono Holmso iniciatyvą ir raginimą Šrilankos vyriausybės nutraukti žiaurumus ir užtikrinti saugumą civiliams gyventojams ir taip pat leisti jiems pasitraukti iš konflikto zonos. Taip pat pirmininkai apeliavo LTT sudėti ginklus, tačiau dėje šis raginimas buvo atmestas, netgi ignoruotas. Mums atrodo, kad Šrilankos vyriausybė turi prievolę apsaugoti visus savo piliečius ir sutikti, kad reikia e, nutraukti ugnį, taip pat leisti ligotėms ir sužeistiems žmonėms pasitraukti iš karo zonos, pasirūpinti maisto ir vaistų patekimų į šalį. Netgi Indija pasiūlė savo pagalbą praėjusį savaitgalį mes ir toliau labai rūpinamės dėl humanitarinės situacijos Šilankoje, turint galvoje apie neteisėtus žudimus, grobimus ir taip pat e, žiniasklaidos slapinimu. Labai svarbu, kad vyriausybė nes, ne, nežlugdytų šių procesų. Negalima leisti nebaudžiamumo šiems nusikalt, nusikaltimams. Komisija ir toliau lieka įsitikinusi ir aš asmeniškai galiu pasakyti, kad nėra karinio sprendimo Šrilankos konfliktų. Reikalingas dalyvaujamasis dialogas, kuris leistų e, poli, politiniu būdu išspręsti problemą, sutaikyti šalis ir <coughs> išspręsti tas problemas, kurie sukėlė nermumus ir taip pat suteikti reikiamos erdmės visiems visoms bendruomenėms. Ir būdama viena iš pirmininkų, aš noriu patvirtinti, kad tik tai politinis sprendimas galimo šiuo atveju yra parengtas dokumentų e, paketas, jis buvo pateiktas svarstyti, jis buvo atmestas, tačiau reikia sugražinti ir jį svarstyti toliau. Ačiū. Dėkojame Poniai komisariai, bet dabar kalbės kalbėtojai frakcijų vardu, pirmiausiai EPPDA frakcijos vardu. Dvi minutės kalbės Tenokas. Šrilankos civilinis konfliktas beveik baigėsi, žinoma, yra anksti dar sakyti, ar tai reiškia, kad tamilų tigrai baigs savo žiaurumus. Kol kas dar Jie nepritarė nuolatiniam ugnies nutraukimui, paliauboms ir vienintelė galimybė dabar reikėtų sudėti ginklus arba būti nugalėtams karinę jėgą ir tai sukeltų tik daugiau aukų. Savižudžių išpoliai pademonstravo, kad LTT yra labai žiauri jėga ir jinai yra įvertinta kaip teroristinė organizacija jungtinėse tautose ir Europoje. Mes turime stengtis sustabdyti šios neramumus ir sus, nutraukti žmonių kančias šioje gražioje Šrilankos šal, š, saloje. Tačiau labai daug civilių yra patekę tarsi spastus nedidelė pakrantės, nedidelė pakrantės ruožė. Ir tamilų tigrai naudojasi tais civiliais kaip žmogiškojų skydų. Dėl to tarptautinė vis, bendruomenė turėtų e, sukurti humanitarinių koridorių ir taip pat reikėtų pritraukti kitas tarptautinės organizacijas, kad būtų galima nutraukti tolesnio kraujo praliejimo. Šrilanka supranta savo atsakomybę ir stengiasi išvengti civilinio aukų tačiau armijos paėgos yra ribotos ir tamilų tigrai pabėga evakuodamiesi jūrą, e, įsimaišydami tarp civilių. Reikėtų sukurti humanitarinį koridorių ir reikalauti ugnies nutraukimo. Ir taip pat jie, LTT turėtų sudėti ginklus ir suteikti autonomijos e, tamilų teritorijoms ir galiausiai siekti taikos proceso Šrilankoje. Ačiū. Dėkuoju. Dabar žodis ponui e, Robertui Evansui, socialistų frakcijos vardu, penkias minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi šią diskusiją ir taip pat norėčiau padėkoti komisijos vicepirmininkė už tai, kad jūs pasisakėte taip griežtai ir aiškiai. Tai tikrai labai svarbi tema, nors tiesą sakant labai gaila, kad labai vėlai aptarėme šią temą, kai nedaug kolegų. Tačiau manau, kad vis dėlto kolegos domisi šią temą ir tikrai e, mūsų skaičius netspindi temos svarbos ir susirūpinimo. Mes esame labai susirūpinę dėl situacijos ir šio vakaro diskusijose pripažinta, kad situacija pasikeitė ir ponia Islabergen mirnėjo pradžioje, jog mes privalome išsiųsti signalą, kurį kuris parodytų, jog kasdien situacija vis prastėja. Taigi aš labai palaikau pateiktą rezoliucijos um, projektą, išskirius vieną žodį - laikinas. Tikrai nepritariu ponui Tanokui dėl to, jog ilgalaikės paliaubos būtų blogas dalygos. Čia tikriausiai. Uh, reikia pripažinti, kad kiekvieno konflikto metu e, parlamentas nuolat pabrėžė, jog reikia ilgalaikių peliaubų, kurios, kaip minėjo komisija, atnutęs, nu, atnutiestų kelią dimokla, dim, diplomatinių atkūrimui ir taip pat tai leistų kurti daugia um, tautę visuomenę, apie kurią kalbė ponas Danukas ir kurią aš pritariu. Taigi aš pritariu pirmajam pakeitimui ir manau, kad uh, padorų žmonės pa, susirūpinę dėl civilių gyventojų Šrilankoje taip pat palaikys pirmą pakeitimą supratimą. Na, o paliaubos, tiesą sakant, reiškia, kad po to bus grįžtama prie karo ir to niekas nenori, nes tai reiškia, kad bus daugiau augų, daugiau skausmo, daugiau žmogiškų tragedijų. Ir nemanau, kad kas nors mūsų parlamente to norėtų. Lygiai taip pat pasakytina apie antrąjį pakeitimą. Jį taip pat palaikau, nes jame. Pa... <clears throat> E, jame smerkiami visi, visos smurto apraškas. Mes Mes turime pasmerkti visas smurko apraškas, be kita ko ir neseniai ką tik paminėta savižudiška išpolį. Taip pat pakalbėsiu apie trečią, ketvirtą ir penktą pakeitimus. Na ir norėčiau trumpai perskaityti uh, Šri Lankos parlamento nario ir kitų narių raštą, kurie man atsinkė kovo 10 dieną. Ir jis rašo, kad jis norėtų atkreipti dėmesį į tai, jog e, aukos buvo dėl to, kad buvo naudojami kasetiniai sprogmenys šią savaitę. Taigi vyriausybės pajėgos puolė visus gyventojus naudodamėsi ginklais, kurie yra uždrausti daugelį šalių, be kita ko ir kasetinės bombas, dėl kurių žuvo 130 žmonių, skaitant vaikus, o 213 gyventojai buvo sužeisti. Ir nemanau, kad kas nors teiktų, jog e, šie duomenys yra suklastuoti. Todėl dar sėki paraginčiau padėryti viską tam, kad prisidėtume, jog būtų nutrauktas toks smurtas. Taip pat e, kolega Kanatar Rakton, kuris kaip tik gyvena pačioje, taip vadinamo, saugioje zonoje. Jis nuo šių metų sausio pirmos dienos um, teigia, kad buvo iki šiol nuo metų pradžios nužudyta 2544 civiliai gyventojai, 5828 buvo sunkiai sužeisti. Jo teigimu, kariuomenė bombardavo iš oro ir kasdien buvo žudoma 20-40 piliečių. Taigi nemanau, kolegos, kad jis taip pat suklastotų šios skaičius. Taigi, ir visos vyriausybinės organizacijos teikia panašių duomenų. Todėl turime galvoti apie tai, ką apie ką čia kalbame. Šeštame pakeitime kalbama apie Džono Holmso pranešimą, kurį man atsinkė e, Šrilankos ambasadorius Briuselėje. Ir teigiama, kai kuriuose tranzito koridoriuose yra spuščių ir mes turime būti susirūpinę dėl tokios padėties, o taip pat ir papildytų e, pabėgėlių stovyklos. Taigi aš manau, kad ir skaičiai apie stovyklas ir pabėgėlius taip pat nėra suklastuoti, juolab, kad suinteresuoti asmenys palaiko um, ryšius. 7, 8 ir 9 pakeitimai. 7 pakeitime daroma nuoroda į karo zoną, tam, kad būtų pilnai atsižvelgta visus civilinius gyventojus. Taigi turi būti visiška prieiga nevyriausybinėms organizacijoms, humanitarinėms organizacijoms, kurios siekia padėti civiliams, taip pat ir kovotojams. Manau, kad kolegos tam pritars. Na ir galiausiai devintas pakeitimas, jame siūloma, kad jungtinių tautų generalinis sekretorius vyktų į Šrilanką, nes manau, kad, kaip ir sako rezoliucijos pavadinimas, Šrilankoje stebime tikrą žmogiš, humanitarinę katastrofą ir todėl reikalingas toks vizitas ir visus šios pakeitimus palaiko visos politinės frakcijos. Dėkoju. Eh, fala de, novo, fala de novo a senhora deputada Mariane Isler Vegan, agora em nome do Grupo dos Verdes, Aliança Livre Europeia, e durante dois minutos. Ačiū. Dabar ponia Isler Vegan, tik dvi minutės jums suteikiamas. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš ypatingai norėčiau padėkoti poniai Ferrero Valnero už jos indėlį ir atsakymą ar atsaką į nevyriausybinio organizacijų kvietimą reaguoti susiklošius sudėtingai situacijai. Situacija panaši kaip ir 2006 metais Birmoje, kai tuometinė junta užkirto kelią bet kokiam humanitarnės pagalbos tiekimui šalyje, neįsileido humanitarnės pagalbos organizacijų ir taip kenkė savo pačių žmonėms. Aš norėčiau kreiptis į savo kolegas, į kolegas iš EPP, iš socialistų frakcijos, kreiptis dėl to, kad mes privalome būti išmintingi, brangus kolegos. Mes varstome pateiktą rezoliuciją skubos tvarka, tai yra aiškus parlamento pageidavimas skirti dėmesį šiam klausimui ir galbūt nuomonės skiriasi, mes tą žinome dėl diskusijų, dėl ugnies nutraukimo, ar tai turėtų būti laikinos paliaubos ar ilgalaikės, bet aš norėčiau štai ką pasakyti, vadovaukėmės išmintimi, ypatingai kreipiuosi jūs, ponė Tenok. Komisariai leidus pacituosiu jos pačios mintį. Trumpalaikės pala, paliaubos reikštų, jog mes neatsakingai žiūrime į civilius. Mes taip juos įstumėme į beviltišką padėtį, juk Mes turime matyti žmonės, žmonės, kuriems priklauso teritorija, apie kurią mes kalbame. Taigi šį klausimą turime svarstyti labai nuodugniai ir kreipiuosi prašydama, kad kolegos atsimtų savo pataisas, kad mes galėtumėm ginti bendrą poziciją ir kad galėtumėm išsiųsti stiprią politinę žinę visai visam pasauliui dėkoju. Dabar suteiks žodį kitiems kalbėtėjams sąraše. Pirmiausia, ponas Van Orden, dvi minutės. Mes turim neturėti iliuzijų, koks yra siaubingas poveikis, karo poveikis nekaltiems civiliams ir moralinę pareigą sumažinti jų pažeidžiamumą, jų kančią ir užtikrinti humanitarinę pagalbą. Dėl to parlamentas ir priema skuber, skubo rezoliucijos projektą. Jau dešimtmečių Šrilanka yra e, draskoma teroristinių konfliktų ir LTT ir nėra jokios lygybės tarp teroristų ir demokratinės vyriausybės e, pareigų, teisėtų pajėgų. Savižudžių e, išpoliai yra tam tikra e, taktika, kurią galima prilginti teroristiniai vaikų ir moterų panaudojimas, civilių panaudojimas kaip žmogiško skydo. Tai sistemiškai vyksta ir daugybė žmogžudyšių įvykdoma Šrilankoje islamo e, šventės metu e, viename regione taip pat buvo nužudyta daugybė žmonių. Tokios situacijos e, verčia visus jaustis kaltais tarptautiniu mastu. Aš kreipiuosi į tuos šiuose rūmose, kurie nepatenkinti rezoliuciją, kurią patvirtino didžioji dauguma. Jie norėtų susitelkti į Šrilankos vyriausybės smerkimą, bet mes negalime remti tokių mm, pakeitimų, kurie pagristi visiškai netinkamais kaltinimais, pavyzdžiui, pono Evanso arba kokiu nors citavimu kurios nors vienos neversinės e, organizacijos. Mes turime pareikalauti, kad Šrilankos kariuomenė nešaudytų karo zonose. Ir Junktinių tautų generalinis sekretorius paragino LTT išvesti savo karius iš civilių gyventojų rajonų ir tokiu būdu sumažinti civilių kančias. Europos Sąjunga pasmerkė LTT veiksmus už tai, kad neleidžia civiliams pasitraukti iš konflikto zonos viską, ką galėtų padaryti šie rūmai, tai yra paraginti LTT sudėti ginklus ir paleisti civilinius gyventojus iš savo gniauštų. Tuomet humanitarinė pagalba galėtų būti suteikta, žmonės galėtų pradėti geresnį gyvenimą ir visa Šrilanka galėtų sugrįžti prie demokratinės politikos ir kurti sąžiningą ir klestinčią visuomenę, kurioje nebebūtų teroristų spaudimo. Dėkuoju. Ponas Leinin, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Aš sutinku, jog mes Šrilankoje turime pasitelkti politinį sprendimą, o ne karinį. Aš pats ilgą laiką buvau e, santykiams su Pietų Azijos šalimis nariu ir matau, kaip e, gyvenimas ten vyksta jau per pastarosius 25 metų. LTTE turėtų žengti žingsnį kurio niekada nežengs ir jūs apie tai kalbėjote. Vasario 23 dieną užsienio reikalų ministrai šią organizaciją primiktinai paragino sudėti ginklus ir padaryti galą terorui. Ir mes matome, kad tas teroras šalyje klesti jau 25 metus, klesti netvarka, chaosas, tą lengvai įsivaizduoti. Aš uh, suprantu, ko siekia tamilai, bet e, atmetu jų ryštingus metodus. Negalima paprasčiausiai įkalinti šimto tūkstančių žmonių labai nedidelėje teritorijoje ir liudininkai teigia, jog civiliai yra šaudomi, jeigu mėgina kaip nors ištrūkti iš tos zonos, iš apsupties. Kitaip tariant, labai rimtai reikia paraginti LTTE baigti tokią praktiką. Toksai žaidimas negali tęstis. Ir akivaizdu, jog kryžminėje ugnyje atsiduria civiliai. Taigi, be kito ko reikia kreiptis ir į vyriausybę, kad pastaroji leistų vykdyti humanitarnio pobūdžio operacijas ir veiksmus. Mes matome, kad e, mūšio zonoje miršta daugybė žmonių, žūva. Ir 13 pataisa. Pataisa, turiu galvoje, Šrilankos konstitucija, turi būti numatyta atitinkamas decentralizavimas. Ir galbūt tokiu atveju ES, turėdama atitinkamą mandatą, galėtų prisidėti prie padėties gerinimo. Ir aš tikiuosi, kad, ponė komisarė, jūs tą turėsite galvoje. Dėkoju. Na kągi, teskime, perikime prie spontaniškų pasisakymų. Ponas Rubikas, vieną minutę, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamo komisarė Ferrero Valdner, ponės ir ponai. Ponios komisarės žodžiai, jog neįmanomas karinis problemos sprendimas turėtų atsirasti bet kokio dokumento Šrilankoje pirmajame puslapyje. Per pastaruosius metus susikaupė daug neigiamos patirties ir mes vis mėgindavome pateikti kokį tai sprendimą Šri Lankai, bet atrodo, kad e, nuolat nepavykdavo to padaryti sėkmingai dėl nepakankamai vykusios komunikacijos strategijos. Akivaizdu, jog pati šalis viena vėlgi nesugebės išspręsti problemos. Reikia, kad pagerėtų ekonominė situacija, infrastruktūra, kad būtų užmėgstas tam tikras ryšys, komunikavimas tarp kovojančių pusių ir galbūt galima būtų pasitelkti išmintingai tarpininkus. Dėkojame. Toliau kitas kalbėtojas, vieną minutę. Voorzitter, wat er nu in Sri Lanka gebeurt, was reeds. Pone pirmininkė, tai kas šiuo metu vyksta Šri Lankoje, tuos įvykius jau buvo galima prognozuoti uh, prieš metų metus. Mes kalbame ne vien tik tai apie humanitarinę krizę. Metų metus buvo dedamos pastangos ir norvegai mėgino tarmininkauti tarp Šrilankos vyriausybės atstovų ir tamilų tigrų tie, kurie dalyvavo tarpininkavimo procese, dabar yra vyriausybėje. 2006 metų vasarą Šrilankos vyriausybė pati vienašališkai nutraukė taikos dėrybas ir siekė karinio konflikto sprendimo. O juk abi tautinės grupės turėtų taikiai koegzistuoti Bet atrodo, kad e, taikos vizija nusikelia ilgam laikui. Ir e, visi tik tai pralaimi šioje situacijoje. Ponas Galeris. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė komisarė, kad aiškiai kalbėjote. Man atrodo, kad pagrindinis dėmesys turėtų būti nukreiptas į civilių likimą. Ir tai, ką teigia vasario 23 ministrų taryba, reiškia, jog mums reikalingos tuo jau pat paliaubos, tuo pat. Ir man atrodo, kad e, tas laikinai, žodelis laikinai nutraukti ugnį gali būti įtrauktas į tekstą, nes kitaip humanitarinė krizė užsitęs. Mes matome, kad žmonės yra apsupti kovos zonoje, jie nori iš jos ištrūkti. Vadinasi, mes turime pasisakyti prieš bet kokį smurtą, kuris neleidžia civiliams to padaryti. Ir man nesvarbu, iš kur tas smurtas kyla, ar iš LTTE pusės, ar iš vyriausybės kareivių, nes negalima to smurto nukreipti prieš paprastus gyventojus. Ir dar norėčiau kreiptis į kolegę iš buvusios kolonijinės valstybės, galbūt siūlyčiau pasišalinti iš mūsų frakcijos Man netgi gal kilo ir neteisingas įspūdis, bet man atrodo, kad jūs vedamas tam tikrų vidaus politikos niuansų kalbėjote susitelkdamas ties LTTE ir man atrodo, kad taip mėginote pasiekti kai kurių rinkėjų širdis. Ačiū. Dėkoju. Na kągi, diskusijos artėja pabaiga. Žodis poniai komisariai. Prašau. pasisakymas dėl darbo tvarkų taisyklių. Aš norėjau e, atkreipti dėmesį, kad norėjau pasisakyti ir man atrodo, kad aš atkreipiau dėmesį į save, taigi dabar norėčiau pasisakyti. Pirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai trumpai norėčiau. Tikrai buvau sugavęs pirmininkaujančiojo žvilgsnį. Ir tikrai norėjau padėkoti kolegai už jo pastabas. Jis kalbėjo apie Eriksono vertingą darbą. Aš ilgai gyvenau E, Norvegijoje, Osle ir labai pritariu ponui Galeriui. Tai yra, kad svarbiausia reikia susitelkti į piliečių, civilių piliečių gyventojų, gyventojų bėdas. Na ir svarbiausias yra pirmas pakeitimas, kuriuo ragima nedelsiai ir galtinai pradėti paliaubas, kuris atitiktų visų Šrilankos gyventojų interesus. Na, ir Šrilankos vyriausybės regioninės sveikatos ministras kalba apie komunitarinę katastrofą ir baises sąlygas, kuriamis gyvena žmonės. Na, jungtinės tautas komisija Taigi visos šios diskusijos pavadinimas e, šį vakarą tai yra, prastėj, yra prastėjanti žmogiška humanitarinė padėtis Šrilanka ir mes privalome suteikti pagalbą. Tik tai yra teisingas būdas. Pirmininkas, aš gan griežtai laikausi taisyklių. Aš galėjau suteikti žodį penkiems kalbėtojams, suteikiau trims. Ponas Evansonas pasisakė. Na, kadangi buvo įmanoma, šiam suteikiu jiem žodį, o dabar žodis poniai komisariai. Dėkoju uh, už šią tikrai labai svarbę diskusiją, nors jinai ir vyko vėlai ir buvo trumpa. Na, turite žinoti, kad uh, pradėjus eiti savo vicepirmininkės pareigas nuo pat mūsų komisijos kadencijos pradžios buvo labai susirūpinusi padėtimi Šri Lanka. Taigi nuo pat pradžios tikėjusi, kad padėtis pagerės, tačiau padėtis buvo veltui, buvo Ženevos procesas, aš bandžiau jame dalyvauti, buvo sudėtinga. Na ir dėja, šis procesas nutrūko. Aš taip pat buvau pasirengusi vykti į šiaurę ir pradėti tarpininkauti tuo metu, kai jau būtų buvę įmanoma. Tačiau oficialiai to nebuvo įmanoma padaryti, nes ponas Mirakasa dalyvavo. Taip pat labai pritariu ir ponui Galeriui, kuris įsistakė ir man pačiai labai svarbu dalyką. Tai yra pirmiausia, galvokime apie žmonės. Na, Ir tiesą sakant, turime pripažinti, kad esame didžiausi humanitarnės pagalbos tiekėjai. Ir iš viso 2008-2009 metų laikotarpį esame numatę 19 milijardų eurų pagalbai. Tai daroma kartu bendradarbiaudami su įvairiomis organizacijomis partnerėmis. Na ir tos organizacijos yra pasirengusios padėti um, žmonėms, bet yra rimtų problemų. Um, bandant patekti konflikto zoną. Ir nuo 2006 metų rugsėjo mėnesio um, ICRC buvo vienintelė tarptautinė organizacija, humanitarinė organizacija, kuriai galima buvo veikti zonoje, kuriai buvo leista ten atvykti. Na, buvo teikiama pagalba e, maistu, tačiau jos pagako tik 50 procentų visų gyventojų. Mes taip pat 2008 metais esame skiria dviems tarptautinėms humanitarinėms organizacijoms papildomą paramą ir bandome tokiu būti pasiekti, kad e, šios humanitarnės organizacijos galėtų geriau pasiekti gyventojus ir teikti pagalbą. Ir kartu su vis kitais vicepirmininkais, ypač su Norvegija, mes pasinaudome visomis galimybėmis, darydami spaudimą konflikto šalims tam, kad būtų gyvenintas 2006 metų paliaubų susitarimas ir tam, kad konfliktas būtų išspręstas taikomis priemonės, tačiau niekas nepasitvirtino, nieko nebuvo pasiekta. Na ir tiesą sakant, visi dažni bandymai sugrįžti prie dėrybų stalo buvo ignoruojami ir būdavo sugrįžtame prie konflikto. Na, ir per pastarosius tris metus tarptautinės bendruomenės e, galimybės vis siaurėjo, tačiau nei vienas iš bendrapirmininkų nesisakė šios misijos ir mes visi esame pasirinkę ir toliau prisidėkti prie taikaus konflikto sprendimo, kaip tai matėme ir vietos lygių vasario 3 dieną išleistame pranešime spaudai. Taigi dabar ir toliau darysime spaudimą tam, kad būtų galimybė pasiekti piliečius, civilius, teikti jiems humanitarnę pagalbą ir taip pat reikia pradėti skatinti konflikto šalis pradėti dialogą ir įtikinti jas, kad tik dialogas, e, tik taikus sprendimas yra sprendimas, nes kitaip prasidės partizaninis karas. Ir Nes ši graži sala kažkada buvo rojumi, dabar ir vėl galėtų rojumi, jeigu būtų išspręstas šis konfliktas. Sua presença, seus esclarecimentos e sua intervenção neste debate. Ačiū komisariai už tai, kad atvyko ir kad dalyvau diskusijose, dabar diskusijos baigiamas. Rezoliucijos pasiūlymas dėl jos bus balsuota rytoj įprastų laikų nuo 10 iki 1, o nuo 3 iki 4 e, pasitikslina kalbėtojas. Ne, nuo 10 iki suklydo kalbėtojas, nuo devintos bus diskusijos iki pirmos valandos ir paskui nuo trečios iki ketvirtos.